Toliau pagal darbo atvarkę vyriausios įgaliotinės pareiškimas dėl rinkimų Mienmare, Birmoje. E, jos vardu Nikolas Šmit. Ir ačiū už tai, kad pasilikote čia Strasbūre. Uh, on November 8. Pirmininkė. Uh, lapkričio 8 dieną Mienmare vyko rinkimai, kuriame dalyvavo 60 kandidatų. 60 ir, ir daug politinių partijų. Iš tikrųjų tai atvėrė naują galimybę, kad Mianmarė gyvenimas pradės tekėti demokratinė linkme. E, abiejose parlamento rūmose e, opozicija laimėjo absoliučią daugumą ir mes galime su malonumu pastebėti, kad ES buvo priekinėse linijose palaikant Mianmaro perėjimą prie demokratinės sistemos ir Europos parlamentas irgi suvaidino labai svarbu vaidmenį. Lapkričio 16. E, aukštos, aukštoji galiotinė pasveikino Ansan Sučiai asmeniškai ir pasveikino su pergalė rinkimuose. Ji pabrėžė E, kokį svarbą jį atliko e, mūsų 150 žmonių rinkimų stebėjimo misija, kuriai e, vadovavo parlamento atstovas Hanstrung. Lamstorf, tą progą norėčiau padėkoti, man Lamstorf puikiai sudoroju su vyriausiojo e stebėtojo vaidmeniu. Tačiau demokratizacijos procesas dar nėra baigtas. Rengiu ir kitų e, etinių mažumų e, pilnas integravimas tebelieka e, nuogastavimo objektas. Šitos mažumos atstovai negalėjo dalyvauti rinkimuose, ne vienas musulmonų mažumų kandidatas nebuvo prileistas prie rinkimų. Kai kuriuose etinėse zonose uh, E, rinkimai vyko sustiprinto saugumo sąlygomis ir es e, preliminarus pareiškimas e, sako, kad tolesnių tobulinio priemonių, siekiant užtikrinti visiškai laisvus ir nepribotus rinkimus ateityje, dar prireiks. Ansansučiai ir toliau galioja draudimas e, kelti savo kandidatūrą e, į prezidentus. E, parlamento ketvirtį tebe sudaro armijos atstovai. Iš tame kontekste be abejo visi politiniai atstovai turi siekti taikaus perėjimo, taikaus dialogo. Na, bet nepaisant visų šitų iššūkių, mes uh, esame stikinę, kad uh, šį kartą stebėjome iš tikrųjų išskirtinius rinkimus, kurie atveria uh, E, naujų didžiulių galimybių stiprinti demokratijos procesus Mianmare. E, tikimasi, kad 2016 metų viduryje parlamentas galtinai bus suformuotas ir um, vyriausybė bus suformuota iki kovo mėnesio 16 metais. Ir e, mes galime tikėtis, kad naujoji vyriausybė e, daug dėmesio skirs e, ekonominiam vystymui, žmogaus teisėms ir kitiems dalykams. E, Be abejo, e, armijos kontrolė Mienmarė vis dar kelia rūpestį ir mes ir toliau palaikysime ryšius, e, siekdami e, kelti šitos klausimus, pavyzdžiui, rinkių mažumos klausimas. Taip pat budistų tikėjimo viršinybė įrašyta į konstituciją, atinkamas straipsnis, kuris e, būtent apie tai kalba, ne, nėra suderinamas su e, visuotinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis. E, Mianmar, santykiai su Mianmaru tuliojasi per ilgą laiką. 2012 metais buvo stabdytas ginklų embargas, e, santykiai po trupučiuką normalizavosi ir e, es Vienmaro darbo grupė mm, buvo organizuota 2013 metais. E, du žmogaus teisų klausimų susitikimai įvyko nuo 2014 metų. Mienmaras E, užima svarbę vietą mūsų demokratijos rėmimo darbo tvarkėje ir mes be abejo e, sieksime e, toliau įgyvendinti EOM rekomendacijas, kurios turi būti pristatytos kitą metą. Siekiant tvirtinti taikos procesą, es buvo pakviesta kaip tarptautinė stebėtoja ar liudininkė mm, prisidėti prie e, taikos sustarimo. E, toliau buvo įkurtas e, taikos fondas, kuris turėjo toliau spartinti procesą. Ir galų gale e, e, Mienmaras pasirašė investicijų apsaugos sustarimą ir kai kurios kitus svarbius sutarimus. Es apibrėžė savo strategiją ir prioritetus, e, palaikydama Mienmaro perėjimą procesą, e, aiškiai apibrėžtoje struktūroje, kurią priemė užsienio reikalų taryba 2013 e, m. Liepos 23 d. Ir taip pat tarybos išvadose tai atspindė. Pagrindiniai prioritetai būtų e, demokratizacija, taika, e, prekybos išiai ir e, E, visi šitie prioritetai be abejo tebelieka galioti. Mūsų vystimosi bendradarbiavimo programa pagal 2013-2010 metų daugiametę bendradarbiavimo programą numato 188 milijonus, e, kaimo plėtra, teisinės valstybės kūrimas, taikos stiprinimas, e, kaip reikia, prioritetai yra šioje programoje. E, taip pat ES yra pagrindinė humanitarnės pagalbos teikėja, ypatingai pažeidžiamam gyventojų grupėms, ypatingai e, tiems, kurie e, neturi pilietybės arba kurie, buvo, kurie prarado savo gyvenamą vietą. ES toliau e, yra įsipareigojusi palaikyti tolesnį šalies demokratizavimą. ES yra pasirengusi prisimti savo dalį, e, palaikant e, Mienvaro perimo procesą ir tikimės, kad šitas perimas įvyks sėkmingai ir sklandžiai. Ačiū už Jūsų dėmesį. Labai ačiū, ministrė. Na kągi, dabar prasidės pasisakymai politinių frakcijų vardu. Pirmiausiai Adaktusan EPP. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kartu su kitais šešiais parlamentarais aš E, dalyvavau rinkimų stebėjimo misijoje, mes keliavome į Mianmarą. Įspūdis, e, kuris mums susidarė, buvo teigiamas ir tą galima pasakyti tiek apie pačius rinkimus, kaip jie buvo organizuoti ir kaip buvo skaičiuojami balsai. E, nebuvo kažkokių rimtų pažeidimų, apie kuriuos būtų galima pranešti. Ir rinkėjų aktyvumas buvo maždaug 80 procentų po e, rinkimų e, vyriausybė pripažino, e, kad ji pralaimėjo rinkimus, kad rinkimus laimėjo Ansan Sumči ir jos partija NLD ir dabar vyksta dėrybos. Yra, ponė pirmininkė, labai svarbu žiūrėti rinkimus Mienmare bendrame politinėme kontekste. Nepaisant šių rinkimų rezultatų, valstybė valstybė kol kas negali būti laikoma demokratinė valstybė, e, nes, pavyzdžiui, jos konstitucija yra labai sudėtinga. E, karin, ka, e, ka, kariuomenės atstovai turėtų gauti vieną ketvirtį vietų parlamente. Pagal konstituciją Ansansučiai negali gauti prezidentės posto. Be šių dalykų dar e, taip pat e, reiktų kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus, vis didėja politinių kalinių skaičius, taip pat diskriminuojamos mažumos, e, labiausiai diskriminuojama mažuma yra ruinijos e, ir kitos e, musulmonų mažumos. E, aišku, yra siejami didžiuliai lūkesčiai su naujų parlamentu, tarsi yra e, perspektyvos taikos procesui ir e, tikimasi, kad ir toliau e, bus siekiama stabilumo Mienmare. Dėkoju dabar socialistų ir demokratų e, frakcijos vardu, kalbės ponė Ana Gomeš. Aš kartu su kolegomis e, dalyvavau rinkim, stebėjimo misijoje. Ir aš norėčiau padėkoti kolegoms um, e, už bendradarbiavimą. E, Tai buvo galimybė pirmą kartą pamatyti laisvus e, rinkt, rinkimus po 50 metų karinės diktatūros ir 7 metų e, karinio konflikto. E, Aišku, tie rinkimai galbūt ne visai atitiko tarptautinius standartus 2000, nu, kaip ir e, nuo 2008 metų pagal konstituciją e, kariškiams yra skiriamo 25 procentai vietų parlamente. E, taip pat yra abejonių dėl nepriklausomumo rinkimų komisijos ir rinkėjų registras atrodo taip pat nebuvo labai sąžiningai e, parengtas milijonai rinkėjų, o ypač e, tautinių mažumų atstovai nebuvo įtraukti į tą registrą. Tačiau kalbėkime apie pažangą. E, svarbu tai, kad e, kariuomenės partija pripažino savo e, pralaimėjimą ir yra pasirengusi dirbti e, pereinamojo proceso metu. Taip pat jie pripažino, kad laimėjo Ansan Suči ir jos partija. Ir Mes tikime, kad, tikimės, kad vyks dialogas dėl taikos proceso šalyje. Aišku, tai nebus lengvas dalykas. E, yra e, ta e, karinė valdžia, kurios, e, kuri, kuriai priklauso visi, nu, visi ištekliai, e, taip pat yra pažeidžiamos mažumų teisės, ypač musulmonų teisės, taip pat yra e, rasistinių budistų, e, kurie taip pat apsunkina situaciją. E, reikia kalbėti apie kovą su rasizmu ir diskriminacija įvairių mažumų. E, ir reikia siekti susitaikinimo proceso, e, kad, kuria, į kurį būtų įtraukti įtraukti visi Birmo, e, Mianmaro žmonės, visi, visų mažumų atstovai. Manau, kad mes turime stiprinti taikos procesą ir palaikyti pilietinę visuomenę e, ir taip pat politinę partiją NLD. E, taip pat siekti konstitucijos pakeitimo. EKR frakcijos vardu kalbės ponas Tenok. Pone pirmininkė, NLD pergalė mm, rinkimuose Mienmare iš tikrųjų yra istorinis dalykas, tačiau e, kariškių taikus šio fakto prieimimas yra tai, kuo turėtume džiaugtis ir ką švesti. Mm, persitvarkymas per, per kitus kelius metus bus tikrai sudėtingas, todėl svarbu, kad ES suteiktų visą reikalingą pagalbą. Didelę dalį valdžios dar išlaiko nacionalinė saugumo taryba, kuri nėra renkama. Kariškiai išlaiko 25 procentus rezervuotų vietų parlamente, o Aung San Suu Kyi e, moralinės E, lyderės pergalę temdo tai, e, kad ji negali pradėti e, dirbti naujame poste vien dėl to, kad ji yra Britų pasus turinčių vaikų mama. Taip pat apie 5 milijonai šalies žmonių negalėjo balsuoti dėl to, kad negalėjo įrodyti savo, kad yra šalies piliečiais. E, Aung San Suu Kyi nieko beveik tai, nekomentavo, o NLD e, ne, nerodo didelio noro atsižvelgti į rohingę musulmonų. E, Mienmarų reikia dar tol, daug nueiti, bet ta šalis gali būti, tapti geru persitvarkymo link pluralistinės demokratijos pavyzdžių. Tas persitvarkymas galbūt užtruks keletą metų, o ne dešimtmečius. Reikia e, taip pat, kad ASEAN organizacija e, skatintų demokratijos kūrimą ten. Liberalų vardu Vicepirmininkas Lamsdorf. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas tarybos pirmininkė, dėkoju už draugiškus žodžius. Aš juos e, e skiriu viso, visos mūsų misijos darbui ir perduosiu tuo, tuos, e, tas pagiras, tuos draugiškus žodžius e, kolegoms. Mano įgaliojimai kaip. E, E, rinkimų stebėjimo misijos vadovo dar nesibaigė, bet e, kai mes apsilankėme Mienmarę, mes pastebėjome, su kokiais lūkesčiais buvo siejami šitie rinkimai. Todėl yra labai svarbu, kad e, įvyko ta stebėjimo misija. Galime pasakyti, kad buvo du labai svarbus pa, pa, pažangus dalykai. Visų pirma, kad nebuvo esminių rinkimų pažeidimų. Antras dalykas, kad dauguma problemų e, E, kur, kurių mes tikėjomės rinkimų dieną, jų nepasirodė. E, didžiausi būkštavimai buvo tai, kad nebus rinkėjų, rinki, rinkėjų sąrašuose, bet žmonės rado savo pavardės. Ir Aišku, e, kolega Tenok atkreipė dėmesį į keistą konstitucijos situaciją šių rinkimų rezultatai e, reiškia, kad valstybė atsidurs labai tokia keistoje pereinamojo laikotarpio situacijoje. Galiu pasakyti, kad dažnai e, yra kritikuojama, kaip e, nesėkmingai bendradarbiauja visos ES institucijos, bet šį kartą galiu pasakyti, kad visos institucijos e, labai puikiai e, bendradarbiavo e, kartu su ES išorės ir veiksmų tarnyba. Mes taip pat labai gerai bendradarbiavome su atitinkamu komisijos direktoratu. Taigi tai yra geras, puikaus bendradarbiavimo tarp ES institucijų pavyzdys ir galime tik tikėtis, kad ir Mianmaras e, eis teisingų kelių lydimas europiečių. Dėkoju. Toliau žaliųjų e, frakcijos vardu kalbės ponė Saržantinį. Dėkoju, ponė pirmininkė e, buvo kritikuojamas pats pasirengimas rinkimams. Iš tiesų, e, kai kurie gyventojai negalėjo balsuoti. E, taip pat e, aš čia noriu pritarti ponui Tenokui, kuris abejoja, ar pati Ansansuši pakankamai gerbė mažumas. Tačiau nepaisant visų šitų neigiamų dalykų, galima pasakyti, kad rinkimai vyko tikrai sėkmingai. Norėčiau pasveikinti ypač jaunus žmonės, kurie. E, rinkimuose dalyvavo taip, lik jie e, tą darytų kiekvieną dieną. Ir e, taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad e, kariškiai pripažino NLD e, pergalę, o tai yra labai e, svarbi sąlyga siekiant kurti naują demokratinę vyriausybę. E, e, kariškiai 25 metus e, e, jau 25 metus egzistuoja kariškių parengta konstitucija. E, tikėkime, kad vyks kažkokie tai pokyčiai ir šioje srityje. Manau, kad mes turime e, remti demokratijos procesus. E, tai aišku yra labai sudėtingas uždavinys. Ir baigdama dar norėčiau trumpai pasakyti, kad yra labai svarbu, kad e, parlamentarai būtų skirstomi ne pagal frakciją. Yra labai svarbu, kad e, e, pabrėžti, kad ten parlamentarai skirstomi ne pagal frakcijas, o pagal abecėlės raidę, pagal, iš kurios yra jų pavardė. Taigi tai dar toli nuo demokratinio proceso. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Betinį. Aš taip pat dalyvavau rinkimų stebėjimo misijoje Mienmare. Pone Gomeš mums labai daug padėjo e, demokratinės jėgos laimėjo rinkimus. Tai yra ansankšučiai pergalė. Tačiau nepaisant to, vis tiek 25 procentai e, vietų parlamente užims e, kariškiai. Jie aišku bus ir ministerijose. Rinkimų procesas buvo e, sudėtingas, tačiau nepaisant to rinkimai buvo taikus ir e, sąžiningi. Žmonės suvokė rinkimų svarbą, e, jie suvokė, kad reikia pasinaudoti šiuo, šią istorinę galimybę. Tačiau būkime atsargus, nors situacija e, buvo teigiama, tačiau vis tik e, rezultatus galima e, bus kvestionuoti. Galima tikėtis, kad jie bus kvestino, kvestino, kvestionuojami, nes dabar yra toks pereinamasis procesas ir e, dar kol kas oficialiai nebuvo paskelbti rinkimų rezultatai. Manau, kad dar laukia ilgas kelias iki tikros demokratinės valdžios ir iki konstitucijos pakeitimo. Tai būtų tie e, žingsniai, kurie pakeistų E, Mienmarą. E, iki šiol mes e, nuolat palaikėme Ansang Suči ir iš tiesų tai yra jos ir jos partijos pergalė. Tačiau karinis režimas nenori visiškai atsisakyti valdžios. Mes turime padėti Mienmarui spręsti tokius svarbius e, etninius konfliktus. E, netoli e, nuo Tailando sienos buvo daug žmonių, kurie nerado savęs rinkimų sąrašuose. Jie gyvena lušnelėse, skurdžiai gyvena, bet jie negalėjo balsuoti. Taigi Mianmarui dar reikia labai keistis. President. Ačiū pirmininkė. Ansanksuki e, triumfas per rinkimus yra be abejo proga, kuri tikrai verta švesti. E, jos partija laimėjo apie 77 procentus e, visų vietų ir be abejo reikia skatinti toliau šitą demokratizacijos procesą. Be abejo laukia dar daug iššūkių. Pirmiausiai reikėtų spręsti etnių mažumų klausimus. E, E, džiugu, kad e, pralaimėjusioji vyriausybė e, pažadėjo priimti ir gerbti rinkimų rezultatus. Tikėkime, kad tai iš tikrųjų leis užtikrinti stabilumą ir geresnę ateitį. Es gali konstruktyviai prisidėti prie neišvengiam pokyčių Mianmarė. Ir šio politikos raidoje mes turime ne tik tai stiprinti demokratiją, bet taip pat ir e, prisidėti prie platesnių procesų ASEAN e, regione. ASEN regione iš tikrųjų mm, stiprėja šios palankios tendencijos ir ES turėtų visokiojopai e, padėti. Aš e, aplankiau Han Hansučiai e, dar jos namų arešto laikotarpiu ir manau, kad dabar būtų iš tikrųjų atmetas pasveikinti ją su šito istoriniu laimėjimu. Toliau ponas Baštinaru. Norėčiau pradėti nuo to, kad noriu išsakyti e, savo užuojautą e, tiems, kas, e, tiem darbininkam, kurie žuvo Jaspio kasyklose e, pirmadienį. Taip pat, kalbant apie rinkimų procesą, procesas buvo tikrai sklandus, tačiau ką dar labiau reikėtų akcentuoti, tai yra tai, kad žmonės labai aiškiai išsakė savo norą ir palaikymą demokratizavimo procesams. Oficialūs rezultatai rodo, kad žmonės dažnai e, e, žmonės karštai palaikė e, tokį simbolį būtent šios neginkluotos kovos už demokratiją kaip Ansan Suči, kuri yra Nobelio taikos premijos laureatė. Tačiau neturėkime jokių iliuzijų. Kol kas tai yra tik tai gera pradžia perinamąją procese, kuris dar truks ilgą laiką. Kaip mes žinome, e, laimėtoje, pavyzdžiui, negali kandidatuoti į prezidentus. Taip pat 25, atsiprašau, procentai vietų parlamente vis dar priklauso karinės e, kuntos atstovams. E, ir taip pat jam priklauso keltas ministrų postų kas labai svarbu, kad e, dabar visos šalis e, pripažintų rinkimų rezultatus ir tokiu būdu prasidėtų nacionalinio sutaikinimo procesas. Aš e, esu tikras, kad e, tas ar, arba jau sveikinim tą faktą, kad prezidentas ir kariškiai pripažino rezultatus, tačiau dabar labai svarbu, kad šitie rezultatai iš tikrųjų įsitvirtintų ir ES be abejo turi palaikyti procesus Mianmarė. Toliau, ponia Gil. E, ačiū pirmininkė. Mianmarė iš tikrųjų vyko labai ženklus procesas ir e, aš skaičiau um, ES rinkimų stebėjimo misijos ataskaitą um, ir puiku, kad jie laimėjo didžiąją parlamento dalį. Um, Tačiau be abejo egzistuoja tam tikrų nuogastavimų, kuris susimne mano kolegų. Pavyzdžiui, Rohinga e, negalėjo balsuoti, Rohingos mažumos atstovai liko izoliuoti. Na ir taip pat kai kurie dalykai m, iš tikrųjų nedara su nacionaliniu steigiamu procesu. Pavyzdžiui, nesiniai išgirdome, kad e, žemės nuošliauža e, Jaspė kasyklose e, pražudė daugiau kaip šimtą žmonių. Ir Be abejo, ankstesnis karinis valdės režimas iš dalies yra atsakingas už tai, kad e, kasyklose buvo tokios blogos sąlygos. Taip pat um, joks taikos procesas nebus įmanomas tol, kol uh, verslo ir kariškių interesai nebus atskirti. Um, puiku, kad buvo pasirašyta tam tikra skaidrumo iniciatyva kasyklos pramonės atstovų, tačiau mm, kol kas tai yra tik tai pirmieji žingsniai. ES turi e, palaikyti naują vadovybę, kuris tenksis spręšęs senėjusios problemas. Ir be abejo, tai turiu taip pat prisidėti prie esan vykstančių dinaminių procesų. E, mes matėme, kad, pavyzdžiui, Malazijoje ir kai kuriuose kitose valstybėse ta, savaškai nusikrėžta nuo žmogus teisų. Aš džiaugiuosi, kad e, vėl pradėtos darybos ir aš načiau kreiptis į komisijos atstovus, jeigu jų čia būtų, arba į aukštai atstovą, aukštai galiotinę, e, pagalvoti apie tolesnes priemonės, kurios um, suteiktų tam tikrų iniciatyvų pokyčiams ir taip pat pasirūpinti, kad priekyba bei investicijos stiprintų žmogus teisės demokratiją, o ne Atvirkščiai. Dėkoju. Na kągi, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Ir pirmiausiai pasisakys Kukan. Ačiū. Taip pat norėčiau pasveikinti Mianmarą su šitais istorinės svarbos rinkimais. Mianmaro piliečiai pademonstravo savo valią, kuri virto pergalį rinkimuose nacionaliniai demokratijos lygiai. Tačiau Dabar klausimas be abejo yra kas toliau. Šis procesas priartino šalį prie demokratijos, tačiau dar daug reikia padaryti. Aš norėčiau tikėti, kad LD e, pradės reformų procesą Mienmarė ir kita vertus nacionalinės sutaikinimo procesas ir visuotiniais traukimas taip pat turi sulaukti didžiulio dėmesio. Tai bus didžiulis iššūkis, poniai Sansuši. Mes ES turime daug patirties su tokiais pernamaisiais laikotarpiais ir jų procesais. Todėl mes turėtume būti pasirengę pagelbėti mūsų partneriams e, Mienmare jų kelyje. Aš raginčiau aukštą galiotinio e, e, būti pasirengusi siūlyti šiai šaliai visokiojo pagalbą, kokius jie gali prireikti. Ačiū, ponė ministrė. Ačiū pirmininkė. Mienmaro žmonės nori, e, nori kad baigtųsi karinės huntos vadovavimas. E, todėl Mienmaro žmonės masiškai dalyvavo rinkimuose ir Ansan Suči laimėjo triuškinančią e, persvarą. Tačiau jos laukia e, didžiuliai iššūkiai, nes ir, ir, e, ir toliau e, kariškiai turės 25 procentus vietų e, parlamente. Taip pat ir toliau bus e, cenzūra, reikia kovoti su žmogaus teisų pažeidimais. E, mes turime palaikyti naują demokratinę vyriausybę, tačiau ta vyriausybė turėtų užtikrinti, kad e, etninės ir mažumo, religinės mažumos bus apsaugotos. Pavyzdžiui, ruhinė mažuma yra dabar diskriminuojama ir tokia situacija neturi te, tęstis. Dėkoju toliau ponas Kastaldo. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Rinkimai Mienmare E, iliustruoja istorinės reikšmės pokytį šalyje, e, poslinkį link demokratijos ir džiaugiuosi, kad e, Gal, kad Europos parlamentas buvo atstovaujamas ten tokių svarbių šaliai momentų. Tačiau naujai šalies vyriausybei iškils nežmoniški iššūkiai sumažinti kariškių įtaką, kiek įmanoma, tačiau jie turi 25 procentus vietų. Tačiau šalyje tik 1,8 procento šalies nacionalinių pajamų skiriama sveikatos apsaugai ir labai mažai švietimui. Reikėtų padidinti BVP dalį skiriamą tokiems e, poreikiams. Reikia įveikti korupciją, diskriminaciją. Taip pat e, išspręsti genčių situaciją, jos susiduria su didžiuliu diskriminavimu. Svarbu, kad šalis netaptų kalėjimų po, pokyčių laikotarpį ir Europai tenka e, užduotis tą kalėjimą atverti. Toliau žodis ponui Polčiak. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, jog kad tą rytą, kai gavome žinę, apie rinkimų rezultatus, tai buvo puikus momentas. Mes turėjome galimybę įvertinti pastarųjų metų įvykius Mienmarė. Aš suprantu kritinius žodžius išsakytus apie tai, kad kai kurios etinės grupės negalėjo dalyvauti rinkimuose, bet kaip ten bebūtų, mes turėtume paremti procesus, kurie pradėti Mienmare. Taip pat turėtume paremti laimėtoje rinkimų Aung San Suu Kyi, kuriai tenka atsakomybė dabar už šalies e, plėtotę ir turėtume pas, prisidėti prie, de, prie šalyje pradėtų demokratijos procesų, nes tai galėtų, kad, kad, kad tai užtikrintų, jog besišypsantis veidai toje šalyje ir toliau išliktų besišypsantis. Ačiū, sako pirmininkas, tuo diskusijos šio klausimu baigiamos. Ir norėčiau Jūs informuoti, kad Ispanijos vyriausybė informavo Europos parlamento pirmininką apie tai, kad ponas Javier Benitos Diluaga išrinktas Europos parlamento nariu ir jis